vėlgi problemos kyla ministrų taryboje. Todėl aš manyčiau, kad reikia nuolatinių ambasadorių lygiau svarsyti šį klausimą, kad susitartume, surastume bendrą požiūrį, nes kitaip taryboje šis klausimas bus svarstomas be galo be krašto. Europos parlamento pozicija yra aiški, bet dėja ministrų taryba neapsisprendžia. Aš manau, kad labai svarbu įsiaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu galima veikti. Ar mes įsisteigimo laisvės principų vadovausimės, ar mokesčių suderinamumo principų. Labai svarbu, kad komisija, taryba ir teisės tarnybos specialistai susėstų prie bendro stralo ir išspręstų uh, teisinio pagrindo klausimą. Kol neišspręstas teisinio pagrindo klausimas, mes nepasieksime tolesnės pažangos. O jeigu nepasieksime tolesnės pažangos, tai rizikuojame, kad valstybės narės ieškos naujų priežasčių, dėl kurių toks teisės aktas nebus e, priimtas. Todėl kreipiuosi į tarybą, kad būtų padaryta viskas, kad joje valstybės narės neblokuotų toliau šio pasiūlymo. Ačiū. Toliau Garsija dėl Blanko dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Pone ministrė, ponios ir ponai komisarės, stambios bendrovės, kurios veikia Europoje, dirba labai saugoje politinėje situacijoje, taip pat naudojasi stabiliomis verslui sudarytomis sąlygomis. Niekur kitur taip nėra pasaulyje. Todėl mokesčių mokėjimas yra sudėtinė žaidimo dalis. Viena ar kelius įmonės skelbia duomenis apie gaunamą pelną Pavyzdžiui, Netflix paskelbė duomenis apie praėjusius metus ir nurodė, kad maždaug 5,5 milijardo yra pelnas. Jūs žinote, kad Ispanijoje Netflix yra e, vienas iš Netflix centrų. Ir aišku, jie mums sumoka daug mažiau negu mėsininkas, kuris laiko krautuvėlę mano gatvėje. Bet mesgi turime priemonų, kaip priversti mokėti mokesčius ten, kur vykdo veiklą. Tokių priemonių yra. Taip, daugelis tokių bendrovių yra įsisteigusios ne ES, bet jos ateina į mūsų rinką ir dirba mūsų rinkoje ir kartais ištumia iš mūsų rinkos mūsų pačių įmonės. Jos taip pat veikia besivystančiame pasaulyje. Ir a, iš to naudą gauna tik saujelė žmonių. Jeigu mes kalbame apie demokratiją, apie tvarumą ir mūsų modelį, mes turime imtis veiksmų. Atsižvelgusi tai, kokia susiklostė padėtis visame pasaulyje, mes matome, kad vyriausybės nepajėgio susidoroti su problemomis fiskalinėje srityje. Susidoroti taip, kad jų piliečiai gautų naudos. Ačiū. Ponas Garikano. Pone ministrė. Komisarė. Šiandieną parlamentas nori paprasto dalyko kuris yra įmanomas. Mes norime didesnio skaidrumo, mes norime žinoti, kiek ir kas ir kur sumoka mokesčių. Mes norime gauti informaciją ar e, tos visos bendrovės, apie kurio šiandieną e, kalbame, vykdo savo mokestinius įsipareigojimus. Bedėja, tai yra didžiulė problema, kurios mes negalime įspręsti. Kol jos neįspręsime, ES piliečiai mumis nepasitikėjęs jie tikrai nepasitikės, jeigu mes nesugebame įspręsti tos problemos. Bendrovės veikia mūsų rinkoje, bet nemoka mokesčių. Dar 17 metais Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, bet e, jokių tolesnių žingsnių nepamatėme. Šią problemą būtina spręsti nedelsant ir kuo skubiau. Ačiū. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponia Hautala, ponia pirmininkė. Man atrodo, kad ponia ministrė, jūs kartu su žaliaisiais, kai Suomijos vyriausybė pateikė programą, kurioje buvo parašyta – Cituoju, Suomija rems visus sprendimus, kurie padės kovoti su mokestiniais rojais e, pačioje ES ir visame pasaulyje, tam, kad užtikrintų, kad galų gale pelno mokesčio mokėjimas būtų vykdomas skaidriai. Ir dabar Suomija pirmininkaudama taryboje gali padėti atblokuotą tai, kas įstriko taryboje. Šį penktadienį jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, turite galimybę, nepaprastą galimybę įgyvendinti tai, kas įrašyta Suomijos vyriausybės programoje. Todėl uh, raginu jūs perkirsti šį Gordijos mazgą, kuris susidarė taryboje. O toms valstybėms narėms, kurios vis dar pasisako prieš šį pasiūlymą, kad joms turi būti gėda, tikrai gėda. Ir Europos parlamentas norėtų priminti, kad susitarti dėl pateikto akto, teisės akto projektų reikia dar pirmojo svarstymo metu. Nes didesnis skaidrumas yra labai svarbus dalykas ir dar labai svarbu, kad jūs paskelbtumėte, E, rezultatą tų diskusijų, kurios penktadienį vyks tarybos darbo grupėje, aiškiai nurodydami, kokios valstybės narės pasisako prieš. Ačiū. Pusantros minutės, ponas Ferberis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, mėly kolegos. Iš ties apmaudu, kad šiandien reikia tokios diskusijos, kadangi taryba užima poziciją, kuri kelia labai daug klausimų viešo in, informacijos atskleidimo ir ataskaitų pagal šalis e, teikimo reikalavimai jau buvo numatyti, tačiau e, paaiškėjo, kad skaidrumo e, daugiau neatsirado. Iš tiesų, tik dar labiau buvo imta kvestionuoti skaidrumo modelį. Ta darė bankai, kiti subjektai. E, ieškojome tuomet kompromiso tam, kad teisėti lūkesčiai interesai įmonių e, ir taip pat e, piliečių interesai būtų suderinami kaip nors tarpusavyje. Tad e, bent vieną dalyką pavyko pasiekti, atitinkama tarybos darbo grupė posėdžiauja, tačiau kai reikia parlamentui kiekvieną kartą raginti, pra, pagaliau pradėti dirbti taryboje rimčiau, tai tikrai labai e, liūdna. Reikia kalbėtis apie turinį labiau, kad pagaliau prisidėtumėm prie to, kad mokesčių e, oazių Europoje neliktų esamų. Ir man atrodo, EBPO tikrai irgi e, nelabai galime būti rimtomis narėmis, jeigu tų e, mokestinių rojų vis dar bus ES ir toliau. Taigi tikimės e, rezultatų iš jūsų, ponė komisijos narė. Dėkoju. Dabar vieną minutę ponui Velken. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama e, tarybos. E, narę, tarybos atstovę. Iš tiesų jau e, keletą metų mes laukiame, kad šis svarbus dokumentas e, atsirastų ir kad būtų ta tvarka ataskaitų teikimo pagal šalis, o taryba blokuoja pažangą, nes žiūrint LuxLeaks, Panamos dokumentų, Paradise dokumentų atsiradimo. apmokestinimas tinkamas ES ir jo modelio įvedimas yra pagrindinis būdas spręsti mokesčių vengimo problemą. To tikisi iš mūsų piliečiai ir visiškai teisėtai tą daro. Ir beje, esu kitos nuomonės negu kolega Bek iš e, ano flango, e, kuris aiškiai parodė, kad nedirba e, e, piliečių labui. EPP teisės komitete dar prieš keletą metų tiesa e, blokavo tai, kad mes galėtumėm teikti klausimą. E, šią temą būtume žymiai anksčiau, tuomet pajudėję į priekį ir džiugu, kad dabar vis dėlto vieningai parlamentas pasako, jog taryba turi žengti pirmin. Mes, SRD frakcija, remiame tą iniciatyvą ir kaip ir kolegė Reikner labai teisingai pastebėjo, ypatingai Vokietija e, ir Krikščionių demokratų sąjungos politikai vyriausybėje blokuoja tuos sprendimus, mes turėtumėm labiau pasi E, siekti dialogo su kolegomis Vokietijoje, kad e, ir Olafas e, Šolcas būtų remiamas, kuris pasisako už tos pačius principus kaip ir mes. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Kovačik. Thank you. Um, thank you, President, Madam Minister. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Uh, Šis pasiūlymas yra skirtas didinti skaidrumą ir mm, vengti e, mokesčių perkelimo. Tai yra naudinga ne tik nacionaliniams mokesčių administratoriams, bet taip pat ir vietos verslui, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi konkuruoti mm, namuose su tokiamis įmonėmis, bet neturi e, tų E, negali naudotis tais privalumais e, kaip mokesčių perkelimas per e, keletą jurisdikcijų. Iš tiesų, tai tik dar labiau parodo, kaip svarbu yra apmokestinti pelną, pelną ten, kuris yra generuojamas. Tai yra būdas skatinti skaidrumą, kalbant apie skaitmeninę ekonomiką ir bendrai sutarama dėl to, kad dabartinis mokestinis režimas netitinka globalios skaitmeninės ekonomikos. Ir labai svarbu, kad mūsų taisyklės būtų modernizuotos ir tuomet ir tarp tarptautiniu mastu ES atrodys visai kitaip. Ačiū ponui Kovarčik, dabar kolega Gygoldas. Vieną minutę, ačiū ponė pirmininkė. Man yra didžiulė mislė ir man atrodo daugeliu ES piliečių taip pat, kodėl Europoje dauguma valstybių narių leidžia uh, išplaukti iš jų tam tikrai lėšų daliai mokesčių formą į mokestinės oazes ir mokesčių rojus. Aš nesuprantu, kodėl nesijimama jokių veiksmų toje srityje. Čia jau neina kalba apie rinkos veikimą, apie mokesčių, mokestinį teisingumą. Tiek liberalai, tiek žalieji mes, tiek Socialdemokratai ir krikščionys demokratai reikalauja tų pačių dalykų. Jau trejata metų šis pasiūlymas yra ant jūsų darbo stalo. 2016 metais komisija pateikė tą pasiūlymą. 2017 metais didelę balsų persvarą parlamentas jį irgi palaimino. Nuo tada ES taryba turi nagrinėti šį e, dosiją, e, bet e, ir toliau blokuojama viskas. Ir beje, blokuotojų pusėje stovykloje buvo be kita ko ir Vokietija. E, socialdemokratai Vokietijos ir Olafas Šolcas paaiškino nevesantys už tokį sprendimą, bet ar iš tiesų tai bus pasiro paaiškės šį penktadienį. Tuomet susitiks visi ES ministrai ir matysime, ar didžioji koalicija pakeis savo poziciją ir pagaliau turėsime daugumą šioms priemonėms ir mokestiniam teisingumui, ar ne. Aš labai to tikiuosi, nes tikrai reikia pagaliau liaut, nu, pažaboti mokestinio dempingo praktiką. Ačiū ponui Gygoltui. Pusantros minutės ponui Karas. Ačiū, ponios ir ponai. Ši diskusija parodė tai, ką išsakė šį rytą ir Žanas Klodas Junkeris. Mes žinome, ką reikia daryti, bet blokados susidaro dėl e, nacionalinės politikos interesų tam tikrų specifinių, kai kai kurios valstybės narės nori e, veikti prieš ES interesus, o ne jų labui. Tai yra nesažininga, tai yra neatsakinga ir neteisinga. Apie tai ir eina kalba dabar. Norime, kad uh, E, būtų išplėstas ataskaitų pagal šalis teikimas, reikalavimai atskleisti informaciją tam, kad e, padėtis e, pasikeistų ir mokestinis teisingumas atsirastų tam tikras bankų srityje. Numatėme ataskaitas pagal šalis ir jau pirmaisiais metais paaiškėjo, kad 628 milijonai eurų pelno uh, generuojami šalyse, kur nėra nei vieno darbuotojo to subjekto. Tai kodėl šito sėkmingo modelio negalime išplėsti ir e, e, ataskaitoms pagal šalis ir jų teikimui. Turime pasisakyti už daugiau teisingumo atsakomybės atskaitomumo, už mažiau blokadų e, ES, nes to nori piliečiai. Ačiū ko, ponui Karas. Dabar pusantros minutės skiriamos ponui Fernandes. Ačiū. Kolega kalbėjo apie audiovizualinės platformas Netflix'e Netflix buvo naujas filmas apie, su Antonijo Banderasu apie um, skalbyklą ir ten buvo parodytos ir įvairios vengimo taktikos. kaip mm, finansinės visokias gudrybės panaudoti. Uh, uh, tai yra tikrai to, tokių žmonių, kurie gamina tokius filmus, ruošia tokius filmus, ciniškumas, tikriausiai net ir nesumokami visi mokesčiai. Iš tikrųjų, manau, visi sutinkame, kad reikia mokėti mokesčius ir mm, negali būti nei, e, teisėtų, nei neteisėtų kažkokių teisinių, neteisinių spragų, kaip to išvengti. Informacija turi būti skelbiama šioje srityje ir mm, Sunku yra suprasti, kodėl trejus metus nuo direktyvos um, pasiūlymo ir pritarimo parlamente taryba vis dar nesugeba pajudėti prieki, prieki dėrybose. Tikrai labai liūdna, kaip kolegos sakė, kad laukiame tokių diskusijų parlamente, kad bent jau kažkaip paskatintumėm tas dėrybas taryboje. Taigi kreipiuosi į Suomijos ministrę, kad tikrai užtikrintumėt, kad įvyktų tos dėrybos ir kad būtų rezultatų. Ačiū vienai minutiai. Pane Kaspro. Herr talman, transparent. Pone pirmininkė, skaidrumas ir teisingos sažin, visiems lygio žaidimo taisyklės yra teisingos e, visuomenės, teisingumo visuomenėje ramstis. Taip turėtų veikti ir įmonės, tam jos reikalingos tos taisyklės, kad visuomenė pasitikėtų sistema. Agresyvus mokesčių planavimas e, pakerta tą pasitikėjimą. Ir taip pat iškreipia konkurenciją. Tai labai mm, pažeidžia mažų ir vidutinių įmonių e, poziciją smarkiai. Kitaip, e, neįvedę šių taisyklių, tiesiog neužtikrinsime savo gerovės ir neapsaugosime demokratijos. Turime dabar parodyti, kaip rimtai žiūrime į šią problemą. Turime įvesti tas taisyklės, kad jos galiotų tiek mažoms, tiek, vidu, tiek didelėms įmonėms mūsų bendrojoje rinkoje. Ačiū poniai Karsbro. Dabar kolegė Tuse. Minutė. Ačiū, mėly kolegos nebus teisingumo, jei nebus fiskalinio teisingumo. Ir mokesčių vengimas yra nuodas tūkstančiai milijardų eurų iš ES iškeliauja kiekvienais metais. Tai yra tiek, kiek 28 valstybės analise kainuoja sveikatos priežiūra. Neužtenka pinigų kovoti su klimato kaita, tuo tarpu stambios korporacijos jų turi bet kiek. Ir ir tie mokestiniai rojai leidžia paskui finansuoti ir nusika, organizuotą nusikalstamumą ir terorizmą. Negalima apsimesti, kad yra kovoma su tokiamis organizacijomis, su jų, prieš jų išpolius, e, prieš visuomenę, jeigu nėra iš tikrųjų tie ištekliai atsekami ir, ir kovojama su tuo, ko, turi būti kovojama su nebaudžiamumu ir užtikrinamas teisingumas. Ačiū, toliau spontaniški pasisakymai iš vietos. Yra tik vienas norintis kolega, ponas Belka. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiek daug visko čia pasakėme, kad man belieka pasakyti vieną dalyką. Mūsų svarstomas šiandien klausimas yra kur kas svarbesnis nei skaidrumas, rinkos, ekonomika. Mes juk vis tik kalbame apie tai, kad reikia atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą mumis. Ir e, kai vyko rinkimų kampanija Europos parlamente, tikriausiai mes visi žadėjome, kad galų gale išspręsime dabar svarstomą problemą. Nepamirškite, 17 metais dar balsavome dėl to. Todėl dabar noriu tik pasakyti, kad dabar, kai mes vėl agituojama už didesnę didesnį skaidrumą fiskalinėje srityje, mes nuo jo nutolstame per paskutinius tris pirmininkavimus taryboje šis pasiūlymas buvo blokuojamas. O dabar norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią Suomiją. Jūs turite galimybę tikrai pakeisti susiklošiusią padėtį Europoje ir nusiskinti laurus. Ačiū. Ačiū ponui Balkai. Daugiau pasisakyti pagal šią procedūrą nėra ir pabaigai pasisakys ministrė Tupurainen. Ačiū, ponia pirmininkė, garbingi parlamento nariai, ponios ir ponai. Labai ačiū, kad e, įvyko jums už šią diskusiją. Ačiū už pasisakymus. Pasižymėjau, kas jums rūpė. Ir informuosiu apie tai savo kolegas ministrų taryboje. Ir dabar leiskite pasakyti keletą dalykų. Dėl didesnio mokesčių skaidrumo. ES egzistuoja automatizuotas pasikeitimo informacijomis modelis, keičiamasi informacija tarp mokesčių administratorių ir šios sistemos taikymos rytis išplėsta penkerius kartus. Pavyzdžiui, nuo 18 metų mokesčių administratorius dabar gauna ataskaitas apie kiekvieną šalį ir taip pat apie tarp valstybinių bendrovių korporacijų veiklą. Tai yra teigiamas dalykas. Be to buvo imtasi priemonių dėl agresyvaus mokesčių planavimo. Dabar privalu pateikti atitinkamą informaciją mokesčių administratoriui. Tai irgi teigiamas dalykas. Tačiau noriu akcentuoti, kad pirmininkaujantį Suomiją norėtų, jog daugiau pažangos būtų pasiekta derantis dėl viso dokumentų rinkinio, nes mūsų interesai šiuo atveju sutampa. Mes siekiame kuo spartesnės pažangos, todėl pirmininkaujantį valstybę yra pasiryžusi padaryti viską, ką gali, kad būtų pasiekta kiek įmanoma didesnė pažanga. Kita vertus, kaip jau minėta, aš asmeniškai jūs informuosiu apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl šio dokumentų rinkinio ministrų taryboje. Baigdama noriu dar kartą padėkoti Jums už surinktą savalaikę diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Tupu Rainan. Diskusiją baigiame. Ir šešios frakcijos parengė rezoliucijos projektą, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienį. O posėdį mes tęsime rytoj nuo 9 val. iki 15. Darbo tvarkę rasite Europos e, parlamento e, svetainėje. Ir visiems dabar linkiu gero vakaro pailsėkite, o tie, kurie nespėjote pavakarieniauti, skanios vakarienės. Sesija baigta.